norėčiau paskelbti, štai koks būtų mano pranešimas. Pagal 166 darbo tvarkos taisyklę pirmininkas nusprendė skirti bausmę ponui Degraf už jo elgesį balsavimo metu spalio 28 dienos posėdžio metu. Jis jam bus bauda išskaičiuota iš dienpinigių penkioms dienoms. Sprendimas buvo informuotas, suinteresuota, suinteresuotas narys buvo informuotas apie sprendimą. Now, I will, uh, I will speak in Romania. Dabar kalbėsiu rumuniškai.